Okay, colleagues, um, we have reached uh, Kolegos, pereiname prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Mes padarėme pauzę, laukdami mūsų pranešėjo, pono Šogar atvykstant. Noriu padėkoti kolegoms už jūsų dalyvavimą. Mes turime tikrai labai daršių, ištikimai posėdžius lankančių narių. Labai dėkoju jums visiems tikrai. Mm, tikrai mes ne, ne, negalėtumėm e, darbo atvarkės įveikti, jeigu jūsų čia nebūtų. Tikrai labai dėkuoju Jums už tai, kad dalyvavote posėdžiuose. Taigi, ketvirtas darbo atvarkės klausimas yra ES pilietybės ataskaita 2017 metai. Tai yra e, e, piliečių teisų stiprinimas demokratiškai besikeičiančioje e, sąjungoje. Ir čia pranešėjas Šabas Šogar pristatė pranešimą Rugsėjo 4 dieną yra pateikta 118 pakeitimų, lybė mm, ir yra asocijuotas komitetas, noriu Jums priminti, pagal 54 taisyklę, taigi mm, mūsų kompetencija yra saugumo grėsmės, piliečių, užsienyje apsauga mm, ir nusikaltimų aukų bei liudytojų apsauga ir parama jiems. Taigi, ponia Šogar, prašom žodis Jums. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, kaip jau minėjau, pristatant pranešimo projektą iš komiteto požiūrio taško es pilietybė savoka a, yra prie, a, ap, aptarta teisės aktuose ir labai sunku nuomonėje visą tai m, išanalizuoti kolegos remia mūsų e, nuomonė, yra 118 pakeitimų pateikta, iš esmės kalbant apie saugumo klausimą, e, piliečių apsaugą užsienyje, taip pat um, nusikaltimo aukų apsaugą. Taip pat yra ir naujos rytis apimtos, tai yra, pavyzdžiui, nediskriminavimas, lygybė visiems ES piliečiams, kad būtų garantuota, nežiūrint to, ar, ar, ar tie asmenys priklausytų kokiai tai mažumos grupiai. Dauguma pakeitimų yra pateikta būtent tą kryptimį, ypač nurodant um, autochtoninių mažumų, lingvistinių mažumų situaciją, ne, taip pat nepaprastai neraminančią Romų, LGBTI asmenų ir asmenų su negale bei pagyvenusių asmenų situaciją. Panašu, kad yra platus sutarimas tarp mūsų, jog tokioms grupėms reikia daugiau apsaugos, jeigu mes norime iš tikrųjų mm, kažką padaryti, yra sutartyse garantuojama nediskriminavimo ir lygybės principai. Taip pat yra sutarimas dėl dėl to, kad es pilietybės teisės gali garantuoti uh, Mm, realias teises tik tai tuomet, jeigu yra tvirta visa bazė, tai yra įstatymo viršenybė, mm, demokratija visoje ES gyvenime. Dar vienas rytis, kuri buvo aptarta, tai yra Brexit ir jo poveikis um, es piliečių teisėms. Taip pat tai, kad yra būtina užtikrinti milijonų piliečių teises abiejose um, Lamanšo pusėse. Dabar tie asmenys, tie žmonės gyvena streso ir ne, e, įtampos situacijoje. Taip pat aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų palaikymą palaikymą, pateikiant taip pat ir atskirus ir bendrus pakeitimus. Dėkoju už bendrą bendrabiavimą, taip pat ir ruošiant kompromisus. Ačiū. Ačiū, ponė Šogar. Ar kas iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasakyti? E, Panas Weidenholzer. Tik norėjau padėkoti pranešėjui. Manau, kad tai buvo mm, gera darbinė dvasia ir mes galėjome aptarti visus klausimus, uh, Mm, buvo tikrai mm, stengiamasi surasti kompromisus, buvo aptarti visi rūpimi klausimai. Aš manau, kad tikrai mes e, galėsime mm, labai rimtai prisidėti nuo savo komiteto prie šio bendro darbo. Ačiū, Zava, dabar. Uh, Guja. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pabrėžti kai kurios svarbius aspektus. Mes manome, kad e, šita nuomonė prisideda prie bendrų pastangų iš naujo apibrėžti ES pilietybės koncepciją. Mes manome, kad e, tai turi prasmės tik tai tuomet, kai yra realiai sumažinamos visos egzistuojančios e, neligybės, kai užtikrinama vienoda prieiga prie viešųjų paslaugų, švietimo, sveikatos paslaugų, prieiga prie energetikos, tuomet pilietybės savoka įgyja visą savo prasme ir mes šitais klausimais taip pat e, pakeit, pateikėme pakeitimų. Thank you. Mes taip pat e, nesutinkame su tuo, kad e, dėl saugumo sumetimo apribojamos piliečių teisės mes taip pat dėl šito aspekto pateikėme pakeitimą. Ir taip pat manome, kad antidiskriminavimo e, direktyvos nuostatos turėtų būti taikomos, nes ksenofobijos apraiškos ir kitos įvairių e, mažumų teisių pažeidinėjimo galimybės e, pažeidžia pilietybės numatomas galimybės 11 milijonų piliečių Europos Sąjungoje yra arba migrantai nelegalus, arba e, pilietybės neturintis asmenis, tad jų teisės taip pat turi būti apsaugomos. Nes tie, kurie yra, kurie gyvena mūsų teritorijoje, visi turi naudotis Europos e, pilietybės privalumais. Dėkuoju, ponas Šogar. Tokiu būdu Turiu, tai, baigiame diskusijas ir noriu paminėti, kad lybę balsuosime lakučio 6 dieną. Tada galime pereiti prie Ha, kitos pauzės dabar turime paskambinti poniai Beseril, paklausti, ar ji galėtų kaip galima greičiau atvykti į, mos, į mūsų posėdį, kad galėtumėm aptarti kitą darbo tvarkės punktą. Labai prašau kantrybės, aš labai atsiprašau, tikrai ketvirtadienio rytą žinau, kad visi norėtumėt kaip galima greičiau e, įveikti šį darbą ir, ir iš tikrųjų mes dabar. Uh, visus bandome taip e, įtikinti, atvykti anksčiau, netgi ponui vos e, skambiname jau iš karto štai, ką reiškia, kai nėra balsavimo, tai aišku, kad dalyvavimas posėdėje yra visiškai savanoriškas. Mrs... Jei ponas vos atvyks anksčiau nei ponė Beseril, tai tuomet sukeisime klausimų eiliškumą, bet žiūrėkime, kuris atvyks pirmas. E, Trumpa pauzė, labai atsiprašau ir dar kartą dėkoju už jūsų kantrybę. Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We... Gerbėjai kolegos, aš siūlau tęsti darbą. Mes turime dirbti ketvirtadienio rytas, aš viską suprantu, bet aš manau, kad mes turime vis dėlto paskubėti. Pranešėjai jau atvyko. Labai dėkoju už kantrybę. Okay, so Na kągi, perėmėme prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra priedą. De Rekomendacijos antram svarstymui projekto svarstymo dėl su termino narkotikai apibrištimi susijusios būtiniausios nuostatos dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje. Kai mūsų pranešėjai jau bus pasiruošus, jie pristatys mums Europos parlamento pirmojo svarstymo poziciją, kuri buvo patvirtinta 2013 metais. Po to, kai įvyko darybos su taryba, Buvo pasiektas sustarimas e, praeitų metų gegužės mėnesį. Ir ta pozicija buvo patvirtinta mūsų komitete virželio 8 dieną. Tarybos pirmo skaitimo pozicija buvo patvirtinta rugsėjo 25 dieną ir ji visiškai atspindi pasiektą laikinai susitarimą. Šiuo metu šį dokumentą tikrina e, kalbinės tarnybos ir ši e, E, parlamentas turi patvirtinti pirmojo svarstymo poziciją dėl e, naujų psichotropinių medžiagų reglamento kitoje plenarinėje sesijoje. Ir mes taip pat kartu turėsime patvirtinti direktyvą. Taip, aš atsiprašau, aš turėjau dirbti delegacijoje ryšiam su Meksika ir nesupratau, kad vėlavau į posėdį. Pirmininkas, taip, aš suprantu, kad jūs buvote kitame posėdėje, dėkoju už tai, kad atėjote. Kiek matau, dar ne visi šešėliniai prinešėjai yra susirinkę, bet aš manau, kad mes jų gal kantriai palauksime šiek tiek, nes e, yra ketvirtadienio rytas. Bet prašau, dabar galite pristatyti šį dokumentą. Jokių problemų, aš pristatysiu šį dokumentą visiems, kas yra pasiruošęs išklausyti mano prezentaciją. <coughs> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia kalba sukasi apie antrojo atransvarstymui pateiktą direktyvos e, projektą. Ir čia e, kalba sukasi apie psichotropinės medžiagas. Aš e, apibūdinsiu visą procesą iki šiol. Naujos psichotropinės medžiagos yra didelis, Europos, didelis pavojus ES piliečių sveikatai, ypač jaunimo sveikatai. Kiekvienais metais daug žmonių žūsta dėl šių medžiagų naudojimo, ypač e, jaunimas. E, agentūra identifikavo virš 40 naujų psichotropinių medžiagų ES ir jų sąrašas visą laiką kinta. E, tokios medžiagos yra parduodamos be kita ko ir internetu. E, didelė dalis tų medžiagų yra pagaminama namų sąlygomis. Todėl e, yra pakankamai sunku kovoti su šitų medžiagų plitimu. Ir buvo konstatuota, kad priemonės, kurių buvo įmamas įsiekiant apriboti šitų medžiagų patekimą į rinką ir naudojimą, nebuvo veiksmingos ir būtent todėl buvo uh, E, pateiktas šitos e, direktyvos pasiūlymas. Ponas e, Boni dalyvavo šito dokumento rengime. Dabar mums pavyko pasiekti susitarimą, yra direktyva ir yra reglamentas, yra 14 metų komisijos pasiūlymas ir e, nuo 14 metų jau buvo ne viena pirmininkaujanti valstybė, kuri norėjo pasiekti susitarimą trilogose ir iki šiol nebuvo to pavykę padaryti, ta tarpu pirmininkaujant Maltai mums e, pavyko pasiekti susitarimą. Tai yra didelė sėkmė parlamentui, nes e, sugebėjome kompromisinėme pasiūlyme atspindėti labiausiai visoms pusėms rūpimus aspektus. Deleguotas buvo primtas sprendimas dėl deleguotų, o ne įgyvendimo aktų. Komisija mane, kad deleguotas teisės aktas būtų tinkamiausia forma, tačiau galų gale mums pavyko apsiginti savo poziciją šito klausimu ir taryba mums pritarė. Antras variantas tarp institucinės sutarties kontekste. Komisija, e, komisija primtų deleguotą teisės aktą ribotam laikotarpiui, mes taip pat su tuo nesutikome. Mums labiau patiko antras tarp institucinės sutarties e, variantas, tai yra uh, E, mes manėme, kad galiojimo laikas turėjo būti lygiai toks pat, nebent tam priešintųsi taryba ir komisija. Ir tuomet nereikėtų galvoti apie kitą direktyvą, pratesimo laikotarpis būtų automatinis. Mes e, taip pat susitarėme dėl ketvirtos pirmojo straipsnio dalies direktyvoje išbraukimo. Ten sakoma apie tai, kad jau komisija ne, mano, kad nebūtina e, priimti deleguotą teisės aktą, siekiant e, pateikti terminą narkotikai apibriežti, tai e, turi būti įmanoma po, e, tai būtų įmanoma be deleguoto teisės akto, pirmininkaujanti e, Malta sutiko su šito, šitos dalies išbraukimu. Šita dalis ir tas išbraukimas buvo labai svarbus parlamentui. Dėkojama pirmininkavusiai Maltai už atliktą darbą ir pasiektą um, pusiausvyrą. Taip pat dėkoju parlamento kolegoms, kurie dirbo ties šitais uh, kompromisiniais pasiūlymais, ypač ponui Boni. Pakeitimus galima pateikti iki spalio 9 dienos, o komitete bus balsuojama 19 dieną. Labai dėkoju, Tereze. Iš tikrųjų, ba, puikiai viską papasakoju ir praeitą savaitę įvykę klausimai iš ties buvo labai įdomus. Taigi dėkojame už tai, kad da, da, jūs dirbote su dviem dosie, su direktyva ir su direk, ir reglamentu. Ponios, ponas Boni. Dėkoju. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Terezai ir aš manau, kad da, da, tavo įgyta patirtis ankstesnėje kadencijoje ir noras surasti tas sprendimus ir tavo e, ryštas buvo, buvo suvaidino svarbu vaidmenį šiame procese. Ir labai svariai prisidėjo prie to, kad mes dabar jau priejome prie da, e, galutinio sprendimo. Jūs visi suprantate, kad e, Čia kalba eina apie daugybę labai svarbių klausimų, kurie rūpia valstybėms narėms ir visai Europos Sąjungai. Mes turime suprasti, su kokiamis grėsmėmis mes susidurime. Ypač, kai kalba eina apie naujasias psichoaktyvesias medžiagas. Kai kalbame apie narkotikus, suprantame, kad jie yra pavojingi, bet medikams, gydytojams lengviau yra suprasti, kaip su jais elgtis, kaip jų galima gydyti priklausomybę nuo jų. Bet kai kalbame apie naujas psichotropinės, psichoaktyvesias medžiagas, tuomet reikia suprasti, kad apie jas labai mažai yra žinoma. Ir net gydytojai nežino, kaip galima būtų padėti priklausomybę turintiems žmonėms. Kokią terapiją galima būtų jiems pasiūlyti. Ši direktyva yra labai reikalinga tam, kad mes įvestume daugiau tvarkos šioje srityje. Ir džiaugiuosi, kad uh, Europos parlamentas aktyviai dalyvavo šioje veikloje ir, ir darė aišku, aiškę nuomonę dėl to, kokio dokumento mums reikėtų. Ir aš manau, kad mes galime mūsų piliečiams labai aiškiai pasakyti, kad mes prisidėjome prie šių sprendimų. Ir taip pat ir reglamentas bus labai svarbus. Aš buvau atsakingas būtent už šią dalį. Mums reikia turėti uh, geriau veikiančią, tai stipresnę ankstyvo perspėjimo sistemą, reikia skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, keistis informaciją apie naujus reiškinius ir siekti, kad tam tikros medžiagos būtų uždraustos visoje ES. Labai sunku buvo kovoti su valstybėmis narimis, tą turiu pasakyti, bet galiausiai Aš norėčiau pabrėžti, kad pirmininkavusios Maltos dėka mums pavyko susitarti. Terezė, dar kartą dėkoju. Yeah, pleased, dear. Taip, aš džiaugiuosi, kad praeitą savaitę klausimuose mes pamatome iš tikrųjų, da, kokį svarbų indėlį jūs įnešite į šį darbą ir kiek, kiek daug informacijos jūs galėtumėte skleisti apie š, š, šią temą. Dėkoju, kad jūs atvykote, kolegos, į šią diskusiją. Netrukus prasidės balsavimas. Aš žinau, kad de, de, tai nėra labai palankus laikas. Jei niekas daugiau nenori pasisakyti, tuomet aš norėčiau padėkoti Terezai. E, de, jie jau minėjo, kad mes e, balsuosime komitete spalio 19 dieną. Ir dar kartą atsiprašau, kad e, ne visi sušėliniai pranešėjai susirinko į posėdį. Na kągi, kolegos. Ar mes galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto? Ar ponas Vos jau yra pakeliui? Aš norėčiau tiesiog paklausti ir kreipiuosi į EPP sekretariato narius. Jis nesiliepia telefono skambučius. Taip mes vis dar bandome jį pasiekti. Kolegos, dar kartą norėčiau paprašyti jūsų kantrybės. Aš nebejoju, kad ponas Vos jau yra pakeliui. Dar kartą dėkoju už kantrybę. Ir bet kuriuo atveju mes baigsime posėdį prieš uh, prasidedant balsavimui plenarinėme posėdėje. Sorry. Thank you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

Colleagues, we, we're still trying to get Mr. Voss. Kolegos, mes vis dar bandome eh, prisikviesti poną Vos. Eh, labai dėkoju Jums už kantrybę. Aišku, nekaltinsiu Jūsų, jei išeisite, bet dar kartą dėkoju, kad eh, esate. I would never inflict such a thing, Mr. Becker. And I don't want you to sing either. <laughs>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 Mr. Mr. Voss has entered the room. Ponas Vos įėjo į salę. Galiu paskelbti, kad ponas Vos jau atvyko. Jis jau sėdasi į savo kėdę. Thank you, Axel, for coming a bit <laughs> earlier. I'm going to allow um, Axel to take his breath Leisiu Aksilai atsikvėpti, e, pasiruošti, kolegos. Puikiai suprantu, kad Komiteto posėdis ketvirtadienio rytą prieš pat plenarinį balsavimą nėra idealus laikas ir todėl labai dėkoju visiems nariams, kurie e, ypač nuo pat pradžių posėdžio dalyvavo. Iš tikrųjų, aš suprantu, kaip yra sudėtinga Strasbūrė ketvirtadienio rytą dalyvauti posėdėje. Dėkoju ponė Vos, kad jūs atvykote irgi šešiom minutėms anksčiau nei numatyta. Jūs visada atvyksate laiku pagal darbo atverkę, tai iš tikrųjų labai dėkoju jums. Atsikvėpkite, tikrai atsikvėpkite atsikvėpkite, tada galėsite savo pristatymą pateikti. Mes kalbėsime apie ES agentūrą um, skirtą baudžiamo teisingumo bendradarbiavimui. Mes kalbame apie Eurojustą, apie tai, kad 2002 m. 187 JHA tarybos sprendimas um, dėl Eurojusto uh, bus pakeistas naujo reglamentu, iš esmės pakeičiant sprendimą 2009-426-JHA ir čia yra siūloma reglamento ketinimas yra, e, ką komisija pasiūlė, yra lisabonizuoti Eurojus, tariamintis naujo 85 straipsnių, naujo teisinių pagrindų. Taigi, ponas Akselis atsikvėpė jau, matau, e, Liepos mėnesį buvo pristatytas pranešimo projektas ponovos ir buvo pateikta 232 pakeitimai. Numatytas balsavimas yra spalio 12 dieną. Dėkuoju, Klodai. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie laukė manęs, nes truputį buvau užsėmęs kitur. Ehm, Eurojusto Pasiūlymas buvo pateiktas 13 metais ir nuo to laiko mes e, įnagrinėjome lygą komitete. E, Teisėkuros procedūra yra paprasta procedūra, tad mes negalime įvertinti e, viso pasiūlymo, kol nevyksta nuomonė keitimasis taryboje. Ir tai taip pat susiję su Europos prokuratūros klausimo svarstymų. Mes e, turėjome parengti mūsų bendrą pranešimą. Dėkuoju visiems kolegams už bendradarbiavimą ir gerą darbo atmosferą. Kaip tu ir sakei, Klaudai, šitas pranešimas buvo paskelbtas Birželio mėnesį 213 pakeitimų pateikta. Dėkoju kolegoms už konstruktyvius e, pakeitimus. Dabar vyksta kompromisinių pasiūlymų nagrinėjimo stadija, dėrybos, rytoj vyks techninis e, susitikimas, balsavimas yra numatytas spalio 12 dienai. Kokie yra patys uh, E, problematiškiausi aspektai. Visų pirma, domenų apsauga. Taip pat Eurojusto ir Europos prokuratūros, kuri dar bus tik sukurta, santykiai. Kalbant apie domenų apsaugą, aš pats pateikiau pakeitimų, iš viso yra 97 pakeitimai dėl duomenų apsaugos ir aš manau, kad tose pakeitimuose atsispindi net ir diametriliai priešingų pozicijų savo pranešime aš e, apimu nuostatas, reglamentuojančias duomenų apsaugą, visi administraciniai duomenys turi būti tvarkomi pagal 45-2005 reglamentą. Visi privatus duomenys turi būti tvarkomi taikant šio e, reglamento nuostatas taip pat. 45.2001 e, turėtų būti taikomas visoms agentūroms, Eurojustui, Europolui, tačiau, aišku, čia kalba sukasi Eurojusto atveju apie gana specifinę padėtį ir galbūt čia duomenys reikėtų traktuoti iš truputį kitaip negu kitų agentūrų atveju. Aš manau, kad e, yra įmanoma pasiekti kompromisą, kol kas dar vyksta dėrybos šituo klausimu. Yra Kornelija Ernst dėl reglamento e, peržiūros, tad e, reikia į tai taip pat atsižvelgti. Aš pateiksiu kompromisinį pasiūlymą bet e, aišku, tai tas kompromisinis pasiūlymas yra susijęs su tuo, kad e, neturėtų būti neigiamo poveikio agentūros kasdieniniam darbui. Reikėtų užtikrinti tai, kad e, net tie siūlomi kompromisiniai pasiūlymai nepadidintų biurokratinės naštos. E, nuo 25 e, iki 41 straipsniai. Tad čia reikia laikyti subsidiarumo ir proporcingumo principų. Aš taip pat e, bandžiau atsižvelgti į tai, kad e, kalbant apie santykius tarp Eurojusto ir prokuratūros, tai be jokios abejonės turi būti glaudus bendradarbiavimas, kuomet e, bus e, su, sukurta prokuratūros institucija, tačiau tos institucijos, tos agentūros turi būti autonomiškos. Eurojustas veikia laisvanoriško bendradarbiavimo pagrindu E, į Eurojustą kreipiasi valstybės narės, kuriams iškyla tarp e, valstybinių klausimų ar problemų. E, Prokuratūros veikla yra kitokia. Apskritai mes matome, kad kiekvienos šitos institucijos prerogatyvos turi būti stiprinamos ir kad užtikrinant, kad kiekviena iš šitų institucijų turėtų apibrėžtą kompetenciją ir prerogatyvas ir kad nebūtų hierarchinio santykio tarp jų. Aišku, jų santykiai turi būti apibriežti taip, kad būtų išvengtas spragų ir dubliavimuose. Lygiai tas pats pasakytina ir apie bendradarbiavimą su valstybėmis, kurios e, nedalyvauja e, prokuratūros e, e, veiklos platmeje. Nes e, čia kalba sukasi apie aštuonias valstybės ir čia tie dalykai taip pat turi būti aiškiai apibriešti. Yra pakeitimų, kuriais siekiama sustiprinti Eurojus, tai yra tokių pakeitimų, kurie siekia padaryti Eurojustą priklausoma. Yra tokių, kurie numato prokuratūrai tik tai pagalbinį vaidmenį, tai aišku yra nepriimtina. Na, apskritai galim pasakyti, kad mes nagrinėdami šitos klausimus pasistumėjome šiek tiek į priekį, tačiau manau, kad tai Eurojusto veikla parodė, jog šita agentūra iš tikrųjų pasiteisino ir mes neturime apriboti šitos agentūros galių, mes turime e, kaip tik tai e, stiprinti ją ir, aišku, turime derinti šitos e, agentūros veiklą su agentūros veikla taip, kad viskas vyktų sklandžiai. Tais atvejais, kai iškyla sukčiavimo klausimas e, prokuratūros darbo srityje, reikia numatyti laisvanoriško bendradarbiavimo iš Eurojusto pusės e, galimybę. Tad tiek būtų. Dėkuoju, pane pirmininkė. Labai daug norinčių pakalbėti, taigi socialdemokratų vardu Silvė visų pirma. Dėkuoju, pane pirmininkė ketvirtadienį ryte vargu ar optimalu rengti tokius posėdžius, počiūdžius. Tačiau politiniu požiūriu mes kalbam apie labai svarbius aspektus, apie prokuratūros kūrimą e, Europos lygmenių, tad aišku, nepaisant to, kad ketvirtadienio rytas vis tiek labai svarbu, kad mes nagrėjom šitą klausimą. Aš apsiribosiu tik tai keliais esminiais aspektais. Ponas Vos pranešėjas jau sakė, kad čia kalba sukasi tarp galių ir kompetencijos apibrėžimą Eurojusto ir Europos prokuratūros. Tai esminės svarbos klausimai. Aš šimtų procentų pritariu pranešėjo pozicijai. Mes turime vengti spragų, turime vengti dubliavimosi. Prokuratūra, kaip mes visi žinome, pradės e, savo veiklą tik tai 2020 metais, o iki tol Eurojustas turi veikti ir toliau kovodamas su, e, organi, su nusikalstamumu ar su sukčiavimu darančiu žalą ES finansiniams interesams. Na, o vėliau, e, turint omenyje ir tas e, valstybės, kurios nedalyvauja prokuratūros veikloje, turi būti numatomas gairės tolesniam darbui. Labai svarbu, kad mes pasiektume susitarimą dėl šių klausimų ir kad būtų atsižvelgta į e, duomenų apsaugos nuostatų reformą ES. Tačiau e, mes puikiai suprantame, kad iškyla problemų dėl dviejų aspektų. E, ar kyla tam tikrų abejonių dėl jų. Priminsiu, jog 12 metais parlamentas ir taryba apibrėžė bendrą poziciją dėl decentralizuotų ES agentūrų ir aš manau, kad reikėtų laikytis šito e, susitarimo, be kita ko ir Eurojusto reformos platmėje. Aš manau, kad Europos e, lygmenių reikėtų galvoti apie du e, komisijos atstovus Eurojuste. Ir nereikėtų galbūt gilintis labai smulkiai Eurojusto vidinės organizacijos detalės. Mes turime pasitikėti Eurojusto e, atstovais. Jie, Eurojustas pats gali puikiai apibrėžti tas vidinės organigramas. Mes neturėtume reglamentuoti taip smulkiai šitų dalykų iš išorės. Jūs sakėte, kad mes balsuosime 12 dieną E, ir Akselis patvirtino tą datą, tačiau aš e, manau, kad mes nesame pakankamai pasistumėję į priekį, kad galėtume jau balsuoti 12 dieną. E, yra dar tokių kompromisinių pasiūlymų, dėl kurių net neprasidėjo e, dėrybos, tad vargu ar mes spėsime iki 12, jeigu tekstas dar nebus tinkamai parengtas, tai mes neturėtume balsuoti 12 dieną, turėtume atidėti. Aš manau, kad jeigu atidėsime, tai nieko baisaus neatsitiks. Tai ne pasaulio pabaiga, tie klausimai laukia sprendimo jau ir tai pakankamai ilgai, tad jeigu truputį atidėsime ir išanalizuosime giliau, tai nieko baisaus nebus. Okay, um, Alde e, šešėlinė yra Natalie Grisbek. Merci, euh, Claude. Dėkuoju, Klaudai, mėly kolegos. Noriu pasakyti keletą žodžių apie šį e, pranešimą. Jisai rengiamas tokiu metu, kai nusikalstamumas nepripažįsta nacionalinių sienų ir kuomet e, teisės saugos pareigūnai turi veikti labai veiksmingai, tuo tarpu čia mes stipriname operatyvinę Eurojusto veiklą ir tai darome labai laiku. Dėkoju Akseliui Vos už labai išsamų jo pranešimą, dėkoju už e, taikinimo darbą, kuris buvo atliktas labai metodiškai ir tiksliai, taip pat buvo siekiama E, kompromiso siekiant suderinti įvairius e, pasiūlymus. Nežinau, kaip sakė kolegė, ar spėsime iki 12 dienos, nes dar turime padiskutuoti dėl e, kompromisinių pasiūlymų formuluočio ir turime atsižvelgti į įvairias, įvairių frakcijų pozicijas. Alde frakcijos vardu norėčiau pabrėžti keturis aspektus kuriuos komentuosiu per pakeitimų pateiktų prizmę. Visų pirma, mes sveikiname, kad e, yra siekiama patikslinti kai kurios aspektus ir čia matome, kad Akselis Vosas elgesi kaip profesionalus teisininkas, tai yra labai svarbu, kad būtų aiškiai apibrėžtos e, kiekvienos e, iš šitų agentūrų prerogatyvos ir kompetencija, tai labai svarbu teisiniu požiūriu. Mano frakcija pateikė ne vieną pakeitimą šiais aspektais. Mes norime, kad Eurojusto ir Europos prokuratūros santykiai būtų aiškiai apibriešti, kad tie santykiai tarp abiejų šitų organizacijų būtų absoliučiai aiškus, ypač turint omenyje, kad ne tos pačios valstybės dalyvauja E, vienos agentūros ir kitos veikloje, nors aišku tikimasi, kad tos, tų valstybių sąrašas suvienodės, arba turint omenyje, kad e, kai kurie aspektai susiję su finansiniais ES interesais. Antras e, aspektas, ir įsivaizduoju, kad kolegom tai nėra surprizas, mano frakcija mano, kad mes turime Eurojustą paversti kaip galima labiau bendrijos instituciją jeigu taip galima pasakyti, ir užtat mes, stiprinom, mes siekime stiprinti e, iniciatyvos galias šitos e, institucijos. Mes esame nustebę, kad to pasiūlymo nerime dauguma kolegų, tad reikia dar padirbėti šito klausimo, nes e, dirbdama šitame komitete ir kitose komitetuose aš dažnai pastebiu, kad mes keičiame, keičiame kartais tokias nuostatas, kurios buvo rengiamos keturis ar panašiai metų ir paskui praėjus keturiems ar panašiai metų mes vėl keičiame tas nuostatas. Tai kad e, išvengtume tokių e, dalykų, aš manau, mes turime tą bendryją padaryti kaip galima labiau e, europinę agentūrą. Toliau kitas aspektas e, - asmeninių duomenų e, apdarojimas e, Eurojuste e, nuostatos šiuo klausimu yra ES, nors jos ir e, bus peržiūrėtos, vis dėlto jos numato šitų duomenų naudojimo sistemą ir mes turėtume vengti tokios situacijos, kur kiekviena agentūra turėtų šitų duomenų tvarkymo atskiras nuostatas. Tuomet būtų labai daug skirtumų ir nebūtų veiksmingumo. Ketvirtas aspektas. Mūsų frakcija labai didelę svarbą teikia e, Akselio Vos ir mūsų e, komiteto sieki užtikrinti šitos agentūros veiklos veiksmingumą. Mes pateikėme du e, pakeitimus šio klausimu. Mes e, pateikėme pakeitimų e, dėl Eurojusto struktūros sustiprinimo ir čia mes skiriame vykdomasias struktūras ir e, operatyvinės struktūras. Tai tokie būtų svarbiausi aspektai mūsų nuomonė. Dėkoju uždėmesi, pane pirmininkė, ir dėkoju Akseliui Vos už puikų bendradarbiavimą. Tęsime ir toliau dėrybas e, dėl šio pranešimo. No contribution. By... Dėkuoju ir Eva Žoly ir pato sutiksiu žodį dar pranešėjai. Prašau, pa, žoli, ponia Žoly. Merci, Claude, de me... Dėkuoju, Klodai, kad sutikėjai man žodį. Dėkuoju Akseliui Vos už puikiai atliktą darbą. Šio klausimu aš sutinku su visais kitais šešėliniais pranešėjais. Mano frakcijai labai svarbu, kad e, ši institucija e, imtų normaliai veikti kaip galima greičiau. 12 dienos data galbūt yra per ankstyva, tai labai svarbus klausimas ir mes galbūt turėtume prieš tai gerai apibriežti Eurojusto ir Europos prokuratūros uh, E, santykių struktūrą. Mano frakcija mano, kad Europos prokuratūra turi būti visiškai informuota ir dalyvauti Eurojusto e, veiklos procese. Ir e, tai taip pat susiję su sprendimais ir balsavimu dėl tų sprendimų, kai tie sprendimai prokuratūroje yra e, E, susijęs su Eurojustu. Aišku, kalbant apie valstybės, kurios e, dalyvauja e, Europos parketo veikloje, tai čia labai svarbus aspektas yra valstybių narių galimybė kreiptis į e, prokuratūrą ir tekstas turi numatyti E, labai tikslės nuostatas šitais klausimais, kad tai nebūtų vien tik tai valstybių narių geros valios e, klausimas. Mes e, taip pat labai didelę svarbą teikiam duomenų apsaugos tvarkai. Mes manome, kad reikėtų, kad būtų vienodos nuostatos taikomos visoms agentūroms ir kad nebūtų specifinės tvarkos taikomas tik tai Eurojustui. At e, šituo klausimu, aš, šiais klausimais aš pritariu e, tai, ką sakė Natalija Grisbek, pavyzdžiui, ir kiti e, šešėliniai prašiai. Dėkuoju. Dėkuoju, Eva Laura, prašau labai trumpai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai e, Akselį Vos už puikiai atliktą darbą. Mes pateikėme pakeitimų, kuriais siekiame didesnio skaidrumo ir už, siekiame užtikrinti, kad Europos parlamentas vaidintų didesnį vaidmenį šitos e, agentūros e, valdyme. Mūsų pakeitimai taip pat e, susiję ir su santykiais Eurojusto, su kitomis institucijomis ir su 12 metų teisės aktais, kurie reglamentuoja šitos dalykus. Toliau e, mes e, taip pat e, kalbame apie kandidatus ir apie moterų dalį tose tarp kandidatūrų. Mes manome, kad valstybės narės turi atsižvelgti šitos dalykus, kuomet bus skiriamas Eurojustų vadovas. Toliau, kalbant apie, apie abi šitas institucijas, prokuratūrą ir Eurojustą, būtina atsižvelgti į jų darbo specifiką, kalbant apie domenų apsaugą, tai mes norime, kad būtų taikomas reglamentas, kuris jau egzistuoja. Tai yra 45-2001 metų reglamentas, kad būtų taikomas. Dėkoju pranešėjai už lankstumą. Pranešėjas sutiko įtraukti nuorodą į reglamentą 45-2001. Ir tikimės, kad uh, Darybos šitais klausimais pasibaigs e, greitai, manome, kad e, įmanoma pasiekti priimtiną kompromisą, tačiau dar yra likę kai kurių neišspręstų aspektų. Galiu patikinti, kad mes esame pasirengę remti pranešėją, pranešėjas nori e, skirti operatyvinio pobūdžio padalinius ir administracinio pobūdžio padalinius e, Eurojuste. E, bet mes manome, kad e, čia nereikėtų pernelik didelio supaprastinimo, tai būtų pavojinga ir galbūt atsirastų kai kurių neiškumų agentūros e, struktūroje, todėl turime labai aiškiai apibrėžti atsakomybę ir užduotis. Tad e, ir toliau sieksime kompromiso ir linkiu kuo geriausios kloties pranešėjo tolesnėme darybinėme darbe. Dėkuoju, Laura. Labai dėkoju. Aš sutiksiu žodį dabar pranešėjai ir aš norėčiau padėkoti visiems už labai turiningus pasisakymus. Aš net negalėjau įsivaizduoti, kaip jūs sugebėjote taip gerai pasiruošti mūsų posėdžiui, kuris vyksta prieš pat prasidedant balsavimą plenariam posėdį. Labai dėkoju. Piliečių teisų komiteto nariai panašu, kad sugeba tą padaryti. Ir mes stengiamės taip pat, kad mūsų posėdžiai baigtųsi laikų. Akselai, dabar tu, tu ko gero negalėtum atsakyti į visus pastebėjimus įsamei, bet gal galėtum atkreipti mūsų dėmesį į tai, kas yra svarbiausia, ypač turint galvoje, kad kitą savaitę yra numatytas balsavimas. Na, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už šias diskusijas norėčiau patikoti, kaip ir jūs jau tą padarėte, ponė pirmininkė. Aš iš principo manau, kad mes turėtume išlaikyti įgytą pagreitį, tačiau aš sutinku, kad kokybė yra svarbiausia. Ir gal reikėtų šiek tiek preliminariai aptarti, ką galima būtų padaryti. Nepamirškime, kad pirmininkaujant šalis tikisi, kad mes tęsime darbą. Bet aš manau, kad mūsų pirmininkas galėtų gal priimti sprendimą, dėl to reikėtų atidėti balsavimą. Galbūt taip iš tikrųjų reikėtų šiek tiek daugiau laiko. Domenų apsauga yra be abejo labai svarbu. Mes visuomet galime pasakyti, kad mes norime kažko kito, ar norime laikytis reglamento 45.2001. Kartu mes turime domenų apsaugos direktyvą, kuri yra taikoma policijos ir baudžimo, baudžiamosios teisės srityje. Aš norėčiau Eurojustų pritaikyti tai, kas yra taikoma Europolui šiuo metu. Uh, Ir jei būtų pateikta racionalių pasiūlymų, aš jiems būčiau pasiruošęs pritarti. Toliau, dėl iniciatyvos teisės, dėl uh, Eurojusto. Tai, kas buvo pasakyta, reikštų, kad tai pakeistų Eurojusto uh, pobūdį. Šiuo metu valstybės narė savanoriškai dalyvauja šioje organizacijos, šios organizacijos veikloje. Uh, Jie tiesiog savanoriškai reaguoja į prašymus e, bendradarbiauti, tam, tyriant tam tikras bylas. Jei mes reikalausime, kad Eurojustas turėtų iniciatyvos teisę, gali atsitikti taip, kad valstybės narės nenorės tam pritarti, nes e, jos nenorės, kad e, būtų mažinamos jų uh, prerogatyvos. Eurojustas e, e, jau turi savo reputaciją ir visiems kaip ir yra priimtina, kaip jis veikia. Ir todėl aš nemanau, kad reikėtų čia kažką keisti. Aš norėčiau padėkoti visiems už pasiūlymus. Aiškiau e, iš, išdėstyti, kaip veikia atskiros Eurojusto struktūros tiek jo vidinės struktūras, tiek geriau išaiškinant, e, e, e, kokie bus santykiai tarp Eurojusto ir Europos prokuratūros, tarp Eurojusto ir nacionalinių institucijų. Dėkoju. Ir dėkoju, aišku, ir už tai, kad pasakė, kad pirmininkas turės priimti sprendimą. Taip mes matome, kad tokia tendencija įsigali. Rytoj vyks e, mūsų sekretoriato darbuotojų susitar, susitikimas, kuriame bus kalbama apie techninio pobūdžio dalykus ir aš manau, kad to, tuomet ir galima bus įspręsti šį klausimą. Kol kas mūsų darbo atvarkė yra numatyti labai daug klausimų. Aš kalbu apie kitos savaitės posėdžio darbo atvarkę. Reikėtų atsižvelgti be abejo į kolegų pastabas. Kolegos sakė, kad uh, Tai yra nepaprastai svarbus dosie. Beje, vakar taip pat vyko labai gera diskusija dėl Europos prokuratūros. Taigi, da, aš siūlyčiau dar palaukti da, sekretariato darbuotojų susitikimo, kuris vyks rytoj. Dėkoju Aksel, Akselai ir dėkoju taip pat kolegoms už dalyvavimą. Labai dėkoju, posėdis yra baigtas, kitas mūsų posėdis vyks spalio 11 dieną. Dėkoju.